Presidente. La seduta riprende ora ed io. Tęsime posėdį. Man malonu paskelbti naujieną. Daugeliu į spaudos agentūrų ją jau sakiau. Užsienio reikalų ministras Irano užsienio reikalų ministras, regisi atidėjo egzekuciją, kuri buvo numatyta poniai Sakinei. Prieš keletą valandų mes vienbalsiai pasisakėme šiuo klausimu. Taigi mums tai yra didelis džiaugsmas, tačiau reikia dėti pastangas toliau, reikia, kad procesas būtų peržiūrėtas ir Europos parlamentas turės veikti, turės dirbti jam tenkantį darbą, kaip paprastai ir darydavo, kai tenka apginti žmogaus teisės bet kur pasaulyje. Pradėkime darbą, kolegos. Vakar Vakarykščio posėdžio protokolai buvo išdalinta, ar yra kokiu nors dėl tų pastabų? Regisi ne. Tad protokolą laikysime patvirtintų. Pereikime dabar prie žodinių klausimų tarybai. Pirmasis klausimas yra susijęs su ginklų eksportu. Kolega Karins turi žodį, dvi minutės, prašau. Godājamais priekšsēdētāji kungs. Godē... Pone pirmininkė, pone ministrė, jūs gavote klausimą anksčiau, tad šiandien aš norėčiau pakalbėti apie jo esmę. 200 metrų e, lėktuvnešiai e, galite sutalpinti 900 karių ir daugybę e, tankų ir kitos priemonės, tokie, tokius laivus, puolamuosius laivus, nesikonsultavusius su kitomis valstybėmis narimis, Prancūzija ketina parduoti Rusijai. Prieš pusantrų metų, norėčiau priminti, e, Rusija puolė Gruziją, šalį kaiminę. E, Prancūzijos prezidentas, be kita ko, dirbo galbūt pasirašytos paliaubos, tačiau tuos sąlygos iki šiol neįgyvendintos. Prie sienos su Estija pernai buvo surinkti manevrai. Kitaip tariant, stengiamasi E, spausti Baltijos valstybės. Aš norėčiau užkelti klausimą, kas yra ES, ką mums jį reikalinga. Pavasarį, kai finansų krizė smogė Graikijai, ES galėjo rinktis - padėti Graikijai ar leisti jai skęsti. Valstybės narės parodė savo solidarumą ir nusprendė Graikijai padėti, kadangi visi sutarė, pasiekė konsensusą dėl to, kad jeigu situacija pablogės Graikijoje, jinai pablogės ir kitose valstybėse narėse ES. Saugumo sritis, išorės saugumo sritis yra neišimtis. Sutartyse mes įsipareigojame veikti solidariai. Daugelis ES valstybių jaučia susirūpinimą dėl to, kokių tikslų turi Rusija ir kam ji gali tokius karinius laivus panaudoti. Prancūzijoje užimtumas be abejo yra labai svarbus klausimas, tačiau darbo vietos neba, negali būti kūriamos Prancūzijoje kitų valstybių narių saugumo sąskaita. Gerbiami kolegos, siūlyčiau nepritarti ginklų pardavimui trečiosiams valstybėms tol, kol taryboje nebus iškeltas šis klausimas ir nebus išdiskutuotas. Mes turime sutarti dėl to, kad panašų sandoriai turi pagerinti ES saugumo padėtį, o ne jį pabloginti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolegai Karins dabar suteiksime žodį valstybės sekretoriui, tarybės atstovui, ponui Šastel. Prašau. Panas pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Na, galiu tik tai džiaugtis, kad šiandien mums teko tą progą pakalbėti apie apsiginklavimo kontrolę ponė Ešton negalėjo sudalyvauti šitoje sesijoje ir paprašė pirmkančios valstybės ją pavaduoti šioje diskusijoje, taigi aš pamėginsiu atsakyti į kai kurios klausimus, kuriuos mes esame gavę šią temą. Kaip žinote, jau ne vienerius metus ES tikrai yra tokia viena tokių stipriausių e, regionų, kurie kontroliuoja eksportą, karinės technologijas, kurios gali būti panaudoti netinkamiems tikslams, vidiniai represijai arba tarptautiniai agresijai. Jau daugiau nei dešimtį metų taryba yra patvirtinusi ES Elgesio kodeksą ginklų eksporto srityje ir ten nusatyti kai kurie kriterijai e, konvenciniai ginkluotėjai. Ta, tai dar įtvirtino e, pasiūlymai, kuriuose numatyti tam tikri nauji elementai, pagal kuriuos ES šiandieną ES šiandien veikia tarptautinis e, ginkluotės eksporto, e, na, toksai režimas, sistema. Ir ta bendroji, tok, bendrasis sustarimas leidžia užtikrinti, kad valstybės narės eksportuojančios ginklus veiktų skaidriai. Bendroji pozicija, jos tikslas yra veiksmingai koordinuoti nacionalinės ginklų eksporto kontrolės sistemas per informavimo ir konsultavimosi mechanizmą. Ir pagal šitą mechanizmą, kuomet valstybė nariai numato suteikti leidimą eksportuoti ginklus e, ir kai ta transakcija yra ta pati kokioj nors kitoj valstybei nariai e, uždraustai transakcijai, tuomet valstybės narės turi bendrai priimti galutinį sprendimą. Valstybė narė, kuri nori imtis tokios transakcijos, kuri jau buvo uždrausta kitoje valstybė narėje, turi pasiteisinti visų kitų valstybių narių akivaizdoje. Na, toliau konsultacijų požiūrį situacija aiški. Pagal bendrąją poziciją yra numatyta, kad sistemingai turi būti konsultuojamasi, tik tai aišku tais atvejais, kuomet vėlgi panašaus pobūdžio transakcija buvo įvertinta kaip abejotina. Valstybės narės per kompetentingas tarybos instancijas keičiasi nuolatos informacija apie ginklų priekybą ir ypač į tas vadinamasis jautres sritis. Valstybės narės dažnai kreipiasi į tarybą e, konsultacijų, jeigu kokia nors priekybos kryptis jiems kelia bejonių. Ir, kaip sakiau, šitas keitimasis, reguliarus keitimasis informacijos yra svarbiausia ašis padedanti ES kontroliuoti gink, prekybą ginklais. Ir per pastaruosius pastarą laikotarpį ES valstybės narės eksportavo ginklus į 14 trečiųjų šalių. Ir dėl tų transakcijų reikia arba pritarti transakcijai, arba apsispręsti dėl jos to, link tų krypčių. Taigi štai kaip mes veikiame informavimo, kontrolės srityje ir tai tam interaktyvumo tarp valstybių narių e, klausimais siekdami nustatyti ir paaiškinti, kaip mes veikiame ginklų kontrolės srityje. Ir aš tikrai su malonumu e, atsakydamas vėliau į e, čia dabar užduosiamus klausimus galėsiu išsiplėsti. Pirmininkas. Ačiū ponu Šastel. Dvi minutės suteiksiu ponui Brok. Jo nėra salėje, kaip matau. Na, tuomet išklausysime deputato Galtierį, taip pat dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Reikia visuomet galvoti apie gynybos uh, E, technologinį ir pramoninį aspektą. Ir kalbant apie bendrąją gynybą, taip pat mums reikia bendrosios pozicijos kombinuoto metodo, kad galėtumėm pagerinti Europos gynybos sektorių, jis padaryti konkurencingesnį ir tam reikalingi Europos įsipareigojimai taip pat aptautinėme sektoriuje, lygmenyje. 2008 m. gruodžio direktyva, pagal kurią numatyta eksporto nuostatos, e, eksporto į trečiasias šalis nuostatos, yra labai svarbus žingsnis į priekį nėra kažkokio bendro konsultavimosi mechanizmo, bet bendroje pozicijoje yra labai reikalinga nuoroda apie tai, kad reikia sustiprinti bendradarbiavimą ir suderinamumą sistemų šioje srityje. Na, laukdami, kol dar bendrosios gynybos visa sistema įsitvirtins, mums reikia kol kas sukurti daug griežtesnį mechanizmą. Jūs suprantate, kad septintajame straipsnėje numatytas sudarinamumas negali būti tik tai teorinis. Jis turi būti taip pat tapti ir praktinis, praktiškai gyvendintas. EPP kolegos pasakė, kad nereikia apsiriboti tik tai bendrosiomis nuostatomis, tam pritarėm. Reikėtų nepabijoti pavadinti e, daiktus tikraisiais vardais. Prancūzijos įvykdytas ginklų pardavimas, tų karių laivų pardavimas reiškia nemažai. Todėl reikia visas priekybos taisyklės padaryti griežtesnės, e, tam tikras nuostatas būtinai privalomas ir tai reikia suprasti, kad yra santykiai ne dvi šaliai, o Europos ir Rusijos santykiai apskritai. Pirmininkas, ačiū ponas Galtieri, ačiū už tai, kad jūs sugebėjote pasakyti viską per pakankamai trumpą laiką. Taigi dabar matau, kad ponas Brok atvyko į salę, kad ir pavėlavęs, bet manyčiau, kad netimsime iš jūsų galimybės pasisakyti. Taigi išklausysime jūsų pasisakymo, ponas Brok. Atsiprašau, tačiau aš turėjau lankytojų grupę ir nespėjau atvykti laiku. Tačiau aš ir nebejau, kad šita salė mano balso neišgirdusi negali gyvuoti. Taigi dabar štai ką noriu pasakyti. Ar čia yra Europos kompetencijos rytis? Tarp vyriausybinėje konferencijoje, konvencijoje, konvente nesugebėjome Europai suteikti šitos bendros kompetencijos būtent šiems klausimams spręsti. Reikėtų, man regis, kad Elgesio kodeksas ir tarybos 2008 metų reglamentas būtų daug griežtesnis. Manyčiau, kad Europos parlamentas turėtų daug čia ką nuveikti šią kryptimį. Tai čia vienas dalykas. Antra, man regis vienas dalykas yra akivaizdus. Šiame kontekste yra tikrai nesuprantama, kodėl tiek mažai kontaktų apskritai egzistuoja tarp valstybių narių ir kodėl vienos valstybės narės galvoja, kad tam tikros valstybės narės mano, kad eks, ginklo eksportas trečiosioms šalims niekaip nekenkia kitoms valstybėms. Tai yra nepriimtinas mm, na, galvojimo būdas. Ir trečia, jeigu jau mes norime, kad Europa tikrai stipriai bendradarbiautų tarpusavyje, tarkime, dėl gynybos agentūros, ar ne? E, kuri beje turi atsižvelgti į pramo, gynybos pramonės politiką ir panašiai. Jeigu mes norime daryti pažangą mokslinio tyrimų srityje, tai mes turime glaudžiau bendradarbiauti visame kame. Nes Viskas, šitas klausimas, ginklų priekybos klausimas susijęs taip pat su nepriklausomybės, autonomijos klausimu. Ir tai yra labai svarbu. Net jeigu už to slypi ir dideli pinigai, kartais, ne, panas pirmininkė, aš įstikinęs, kad jeigu mes išspręsime šitos klausimus, tai iš, iš, pajėgsime ateityje išvengti tokių nesusipratimų akivaizdžiai suprantamų. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū ponui Brokui už jūsų pasisakymą šiais tokiais delikačiais klausimais. Dabar ponas Van Balen, dvi su pusė minutė. Ačiū pirmininkė. Noriu kalbėti aiškiai, tad jūs galėsite apginti savo nuomonę, kad kitos šalis galėtų apsiginti. Ir turiu pasakyti, kad ginklo eksportas nėra neribojamas. Tokia yra Aldė frakcijos pozicija. Tačiau mes negalime eksportuoti ginklus į karo zonas, į zonas, kuriuose yra neramumai. Ir jeigu mes neturime teisiškai saistančio režimo ginklų režimui, tai reiškia, kad 27 valstybės narės neturi vienodų veiklos sąlygų ir jos konkuruos, jos kovos dėl savo galimybių ir čia konsultacija galbūt nebus veiksminga. Kad išspręstume šį klausimą, turime įvesti privalomą bendrą režimą. Dėl to aš pritariu ir savo kolegos pono Broko požiūriu šiuo klausimu. Dėkoju. Ačiū. Ponui Vambalen. Dabar suteikiu žodį ponui Tan pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Tai yra svarbus klausimas. Ir aš dėkoju kolegams už jų supratimą. Tų, tos padėties, sunkios padėties, kurią patiria mano šalis. ES elgesio kodeksas, kodeksas, kuris nuo 2008 metų yra privalomas, yra geras žingsnis, tačiau to nepakanka. Ta minėjo ir mano kolega Mes turime toliau tęsti darbą globalių lygių, kalbant apie ginklų e, priekybą. ES yra atsakinga už vieną trečdalį ginklų priekybos masto. Jeigu Rusija yra mūsų strateginė partnerė ir mes galime bendradarbiauti kariniuose reikaluose su Rusija, tuomet kyla klausimas, loginis klausimas, kodėl mūsų draugui, draugiai Rusijai reikia ypatingos ginklų sistemos. Ar tam, kad galėtų užtikrinti tinkamą valdymą Afganistane? Nemanau, kad Maskva norėtų dalyvauti toje operacijoje. Tam, kad apgintų mažumų teisės Kirgistane? Ne. Ir šiuo atveju tie ginklai, kurie parduodami Rusijai, nenaudojami tose uh, mano minėtose atvejuose. Taigi, kokią veiksmingą pagalbą gali suteikti ES narės ir Baltijos šalis, Estija, Latvija ir Lietuva, jų padėtis gali tik pablogėti. Aš pritariu, kad reikia skatinti bendradarbiavimą su mūsų strateginiu partneriu. Tai yra geras dalykas, tačiau patikėkite, yra ir kit, kitos rytis, kuriuose reikėtų bendradarbiauti su Rusija kalbant apie aukštos, aukštų technologijų ginklų sistemas. Automobilius čia irgi patiria sunkumų Rusija. Taip pat su gaisrininkų brigadų bendradarbiavimu. Iš tiesų turėjo daug problemų Rusija šią vasarą, kai miškų teritorija prilykstančia savo dydžiu Belgijai buvo apimta gaisrų. Taigi aš manau, kad Mistral ginklų priekyba turėtų būti atšaukta. Ačiū. Prašau kalbėtojų laikytis jiems skirto kalbėjimo laiko. Dabar suteikiu žodį ponui Van Oden. Dvi minutės. Ačiū pirminkė. Mano frakcija skiria daug dėmesio mūsų suverenioms valstybėms, jų teisė išspręsti klausimus dėl ginklų eksporto licenzijų. Aš nemanau, kad šiuo klausimu turėtų sprendimus priimti ES. Bendra pozicija, žinoma, skatina eksportuojančias valstybės narės apsvarstyti, tarp kitų dalykų, regioninio taikos proceso išsaugojimo ir stabilumo išsaugojimą. Tačiau mes turime labai vertinti, rimtai vertinti šalių esančių Baltijos jūros, Juodosios jūros e, regione situaciją. Gruzijos konflikto situacija, Rumunija, šešios valstybės ir Ukraina ir Gruzija taip pat yra NATO narės ir čia reikėtų laikytis išminties principo, nes tam, tam tikri ginklai, pavyzdžiui, amfibijos buvo parduotos Rusijai. Taip pat reikėtų apgalvoti mechanizmus reglamentuojančius ginklų e, eksportą. Taryboje yra speciali grupė, kuri dirba konvencinių ginklų srityje. Tai yra tarp vyriausybinė grupė, tai yra tinkamas formas svarstyti ginklo eksporto klausimus, O Strasbūro plenarnė sesija tikrai nėra tinkamas forumas šiems klausimams, taigi palikime tai tarybos kompetitingai grupiai. Ačiū ponui Van Orden, dabar suteikiame žodį poniai Losing. Pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. 2000 metais buvo pradėta renkti Lisabono strategija ir tuomet ES išsikėlė tikslą. Tikslą tapti vieną iš svarbiausių ekonomikos variklių 2010-aisiais, e, tačiau to tikslo pasiekti nepavyko. Išskyrus ginklų eksporto sritį. 2005-2010 metais ES valstybės aplenkė Junktinės valstijas šioje srityje ir tapo didžiausia į ginklų eksportuotoje pasaulyje. Aš manau, kad ši evoliucija yra abogailėtina ir dar daugiau. Na, suprantama, ginklų prekyba turėtų būti reguliuojama pagal priimtą gero elgesio kodeksą, tačiau niekada tas kodeksas nebuvo privalomas. Taigi visa tai yra tiesiog vėjų pasakojimas. Džiaugiuosi, kad e, geros Elksenos kodeksas 2008 gruodį buvo peržiūrėtas ir buvo priimta bendra pozicija. Tačiau, tačiau trūksta e, sankcijų mechanizmo. Iki 2008 Vokietija to, tą geros Elksenos kodeksą laikė primalomų, tačiau tapo trečia ginklo eksportuotoja pasaulyje. E, į Saudo Arabiją, į Libiją tie ginklai buvo eksportuojami, kitaip tariant, į šalis, kurias krečia konfliktai. Galiausiai valstybių narių teikiamos ataskaitos taryba yra neskaidrios ir nevienodos. Čia vėlgi reikalingas harmonizavimas, kad visi e, sandoriai susijęs su ginklų eksportu būtų peržiūrėti, kad juos galima būtų tinkamai įvertinti iš anksto. Konvergencijos šioje srityje kol kas nėra jokios. Tad ar galima etikos požiūrių šitas operacijas pateisinti, nežinau, nežinau, aš pati nesu tuo įsitikinusi. ES dar dėja e, yra pernelik toli nuo užsibrieštų tikslų. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū. Kolegė Lausing pasinaudojo pagal mėnąją kortelę. Ar norėtumėte atsakyti į klausimą? Uh, Pone Lozing, pateko į spastus, į kuriuos dažnai patenkama čia Europos parlamente ir kitur Europoje. Čia kalba apie ES ekspo, ginklų eksportą nes ES neeksportuoja ginklų, jinai neturi ginklų gamybos sektoriaus ir neturi ginkluotų pajėgų. Visą tai atitenka valstybių narių kompetencijai. Todėl neturėtume vartoti terminologijos ES ginklų eksportas, nes tai neegzistuoja. Ačiū. Ačiū. Ačiū kolegiai Lūzink. E, pasakymas ne į mikrofoną. Pane Lūzing. Aš jau sakiau, aš kalbėtum, kalbėjau savoką ES valstybės. Pirmininkas, ačiū. Grįžkime prie diskusijų. Išklausysime kolegą Campbell. Minutė. Pone pirmininkė, ES interesai ginklų eksporto srityje nuolatos auga. Militarizavimas didėja ES, po Lisabonos sutarties prieimimo tai tik intensyvėjo. Prieš keletą dienų ES, e, Breiras minėjo, įgauna karinį pobūdį. Įdomu būtų sužinoti, kam ginklai yra parduodami ir kas ES parduoda ginklus. ES e, gaminami ginklai nebus saveikų su jungtinių valstijų gaminamais ginklais. E, na, Prancūzijos gaminami laivai yra tokie, kurių technologija yra iš dalies pasenusi. Tad e, neaišku, kaip būtų galima suderinti šios rinkos poreikius, nes žinome, kad e, tai dabartinės operacijos gali sumažinti darbo vietų kūrimą. Mes patyrėme Junktinėje karalystėje apie 7 milijardų nuostolių per metus dėl šitokio veikimo ne, koordinavimo nebuvimo. Dėkoju. Ačiū kolegai Campbell. Dabar dvi minutės kolegai Brons. Prašau. Ačiū pirminkė. Žinoma, yra dilema iškilusi ginklus gaminančioms šalims dėl ginklų eksporto klausimų. Žinoma, tai yra daug sąnaidų pareikalaujantis sektorius ir paprastai valstybės narės tik savo reikmėm gamina ginklus. Tačiau reikia ir politi tam tikros politikos skripčių reglamentuojančių eksportą į trečiasias šalis. Tai keičia interesus ginklus gaminančios šalies, kaip reikėtų tai padaryti, kokia, kokiamis moralės normomis vadovaujantis. Primant sprendimus, kaip eksportuoti ginklus, kur eksportuoti ir pagal kokias taisyklės, taikomi įvairūs e, kriterijai įvairiems ginklų rūšiams. Šalis kaip Iranas, kur yra e, prasti rezultatai dėl žmogaus teisų apsaugos, e, joms nereikėtų šaunamųjų ginklų parduoti, tačiau jiems galima būtų eksportuoti ginklus, kuriais būtų galima apsiginti nuo išorės antpolių. Kitose šalise, kur yra e, laikomasi paisoma žmogaus teisė, galima pradėti šaunamųjų ginklų, tačiau negalima masinio nakinimo ginklų. JAV daugybė daugybė karų yra inicijavusi, kurie yra nepateisėmi, neteisėti, jie iš viso reikėtų drausti parduoti ginklus. Žmogaus teisų padėtis e, Irake yra tikrai prasta, tačiau jinai nėra agresorius kitoms šalims, nėra įsiveržusi kitas šalis. Ir čia tas agresyvumas kitų šalių atžvilgių yra visiškai kitoks negu iš JAV pusės. Galbūt mes galėtumėm pagalvoti apie tam tikrą brandolinio antpolio skydą, kuris galėtų užkirsti kelią išpolių iš išorės. Ačiū toliau, ponas Tanek. Noriu pateikti klausimą ponui Brons. Jeigu Brons yra pasirengęs, ar jūs galite išklausyti klausimą? Prašau. Pirmininkė, paprastai aš neįsikišku bent jau su Britų europarlamentaru. Tačiau kaltinti žmonės, kad jie blokuojami dėl to, kad jie turi savas politinės pažiūras, aš manau, kad bet kokia valstybė narė neturėtų riboti parlamentarų išsakyti savo politinės pažiūras, juk kitu atveju mes negalėtume būti šiuose rūmose parlamente. Gal galėtų mano kolegai paminėti tą šalis, kurie blokuoja žmonės ir neleidžia jiems išsakyti savo politinių pažiūrų. Kalbėtojas kalba be mikrofonų. Pirmininkas, ponia Bronsė, ar jūs norite atsakyti į klausimą? Aš sakiau, Vengrija, ankstesnis režimas įkalino keletą žmonių dėl politinių pažiūrių ir yra nemažai politi... valstybė narių, kurie yra, kurie yra blokuojama jų veikla, kurie yra teisiami už savo tam tikras politinės pažiūras, neleidžiama viešai išsakyti tų politinių pažiūrų. Ačiū. Pereikime prie kitų kalbėtojų pagal kalbėtojų sąrašą. Ponai Galas sutikimas žodis. Er Nenorėčiau grįžti prie to, ką minėjo kiti kolegos, tačiau iš tikrųjų daugelie šalių, kur egzistuoja smulkiai ginklų pramonė, yra tiesiog per brangu e, gaminti eksportui ginklus. Kai dėl Europos gynybos agentūros ir bendrų pirkimų, aš manau, kad Jeigu tokie egzistuotų, būtų galima gaminti pigiau ir įsigyti ginklus pigiau. Noriu padėkoti tarybos atstovams už paaiškinimus ir aš manau, kad politinių požiūrių yra būtina, kad aiškiai pasakytume, kad turime juridiškai privalomas priemonės, kurios yra pakankamai toli siekiančios. Kai dėl tarybos Norėčiau kreiptis jos atstovus. Jūs mums paaiškinote, kokiais atvejais vyksta konsultacijos. Regisi tik tada, kai būna atmestas identiškas prašymas vienos valstybės, tada prasideda konsultacijos. Ir tuomet galima atsisakyti suteikti leidimą eksportui. Ar tik darbo grupėje taryboje vyko tos diskusijos? Taip ar ne, norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Ir antras klausimas, ar Šią temą taip pat buvo diskutuota, ar ši tema buvo nagrinėta ministrų taryboje. Norėčiau išgirsti jūs iš šios klausimus. Laiko nebeturiu, nors pasakyti, ar turiu daug ką. Dėkuoju. Ačiū. Žodis ponui Paleckio. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos jau minėjo, kad Europos liaudijos partijų pateiktame klausime slypi tam tikros myslės ir šarados tiesiai nepasakant kodėl ir kaip keliama problema. daugiau aiškumo keliant šį klausimą nebūtų pakenkę. E, antra vertus reikia pripažinti kad kai kurios vidurio ir rytų europos valstybės yra ypatingai jautrios ir jaučiasi mažiau saugios negu senosios europos sąjungos valstybės du tūkstančiai aštuoni m. gruodžio aštuoni d. bendroji tarybos pozicija nubrėžė tam tikrus rėmus ginklų eksporto srityje. ekspertai pripažįsta kad šalis apie kurią šiandien kalbėta prancūzija neišėjo iš šių rėmų ribų bet tai nereiškia kad vis konkrečiau įgyvendinant bendrą saugumo ir gynybos politiką nereikėtų tų rėmų bei taisyklių tobulinti bei tikslinti. Visiškai sutinku su kolegos Elmaro Broko nuomonė, kad reikia daugiau bendradarbiauti ginkluotės srityje. Kalbant apie ginklų eksportą, reikia siekti, kad mūsų sąjungoje atsirastų daugiau pasitikėjimo ir mažiau įtarumo, kartais pagrysto, kartais ekskaluojimo be pagrindo. Pastarasis pavojingai supriešina didelės ir mažas, senas ir naujas ES valstybės reikia daugiau pasitikėjimo ir solidarumo kuris neatsiranda savaime reikia daugiau kalbėtis dalykiškai konsultuotis ir vengti egzaltuotų kaltinimų bei pritemptų paralelių su dvidešimto amžiaus pradžia ar viduriu kai europoje viešpatavo kumščio teisė. būtina tobulinti konsultacijų mechanizmą es viduje siekiant konkretaus rezultato tada ir ši diskusija turės naudos. ačiū. Grazie, onorevole Paleski. Ora la parola all'onorevole Czarneski. Kolega Černecki turi žodį. Minutė 30, prašau. Szanowni Państwo. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai. Tikrai, čia daug kalbama apie pasitikėjimą, apie bendradarbiavimą, tačiau realiai aš manau, kad e, kai kalbama apie eks, eksportą iš Europos, ginklų eksportą iš Europos, tai jau faktiškai sprendimai būna priimti iš anksto. Valstybės narės ES šios rytie veikia, daro tai, ką nori, nes e, nelabai paisydamas kažkokių bendrų standartų ar tų kitų gražių principų, apie kurias mes šiandien kalbame. Visai neseniai stebėjome būtent, kaip Prancūzija Mistralius pardavė Rusijai. Šita transakcija kaip ir dar iki galo neužbaigta, bet taip atsitiko tik dėl to, kad Rusija pradėjo specialią, specifinę, tarkime, procedūrą konkurso pirkimui. Bet šitas e, laivų perdavimas vis tiek jisai vyks anksčiau ir vėliau. Ir Rusija jau yra pareiškusi, kad jei Rusija būtų turėjusi tokius pat laivus, E, karo su Gruzija metu, tai tas karas būtų trukęs ne keturias dienas, bet keturias valandas. Tai ar tikrai valstybės narės turi pardavinėti tokio pobūdžio ginklus tokioms valstybės, kurios jos panaudotų e, na, agresijai, o ne savo pačių gynybai? Yra kiti standartai, kuriuos reikėtų taikyti šalims, kurios nori įsigyti ginklų savo gynybai. Tai tiek. Pirmininkas, ačiū. Minutė ponui Huntis. Ačiū, pirmininkė. Skaitydamas bendrą poziciją ir tos kriterijus, kriterijus kurie turi būti taikomi šalims eksportuojančiams ginklus, na, aš pagalvoju, pavyzdžiui, apie Izraelį. Valstybė, kuri visiškai nesilaiko tarptautinės teisės normų, valstybė, kuri pažeidžia žmogaus teisės E, gazos ruožę ir, na, netgi kreipiuosi į autorius šito klausimo, nes kokias sankcijas galime čia taikyti, tarkim, Izraeliui? Reikėtų išties visiškai uždrausti eksportą į šitą valstybę, pavyzdžiui. Turime parodyti Europos politinį solidarumą ir tie, kas kalbėjo apie tai, buvo paminėtas Graikijos pavyzdys. Tačiau aštuntasis kriterijus, kuomet ES valstybė eksportuoja į kitą ES valstybę, ji taip pat turi atsižvelgti į finansinės tos valstybės galimybės. Graikijos atveju, kuomet Graikija, e, Prancūzija ir Vokietija pamatė, kad Graikija yra labai sudėtingoje padėtyje, nebesugeba išmokėti net pensijų ir panašiai, tas solidarumas buvo parodytas Prancūzija ir Vokietija turėtų tada imti pirkti ginklus iš Graikijos, parodydamos solidarumą. Taigi visa ginkluotės pramonė čia ir jos nauda vyroja, o jokia nesolidarumo strategija. Ačiū. Grazie, onorevole Kuntis. Pirmininkas, ačiū. Pona Huntis, kolega Paška. Vieną minutę. ES yra keltas valstybių narių, kur veikia ginklų gamybos įmonės. E, specifinė ginklų gamyba yra sveikintinas dalykas daugelį šalių, tačiau prekyba šitą turi būti gerai reguliuojama. Tai yra kitokia prekyba, skirtingai nuo kitų prekių. Visą tai turi būti reguliuojama pagal tam tikras taisyklės susijusias su užsienio reikalų srityje ir vidaus reikalų srityje. Svarbu būtų, kad prekybai licencijas gaudančios įmonės, importui ir eksportui licencijas gaunančios įmonės būtų pasirūpytų tinkamu jų pervežimu ir kad būtų tinkamai reguliuojama ši prekyba. Turėtų egzistuoti labai detalius taisyklės šioje srityje, priežiūros taisyklės, stebėsnos taisyklės taip pat. Ir tos taisyklės turėtų būti privalomos. Kodėl tai sakau? Todėl, kad šis sritis yra labai specifinė, bet koks koordinavimas turėtų būti derinamas. Kodėl? Todėl, kad tai yra užsienio politikai labai jautris rytis. Dėkoju. Ačiū kolegai Paška. O dabar suteiksime žodį kolegai Danžan. Minutė 30. Prašau. Pone pirmininkė. Trys dalykai šią temą yra svarbus. Pirmiausia, buvo iškelt buvo paminėta Prancūzija dėl Mistral pardavimo Rusijai. Norėčiau pasakyti, kad kol kas sutarimo nėra. Mistral yra toks laivas, kuris būtų parduotas be ginkluotės ir tai yra esminis dalykas, kuris buvo minimas diskusijose su Rusija, o Rusija dėl to, pan, tokios ginkluotės pirkimo derasi ne tik su Prancūzija, be kita ko. Aš suprantu, kad emocijos kyla kai kuriuose šalyse, tačiau emocijos yra viena, o faktai yra kita. Antra, jūs minėjote, ponė ministrė, kad ES ginklų eksporto srityje turime Elksenos kodeksą. Jis tapo bendra pozicija 2006 metais pirmininkaujant Prancūzijoje. Tai yra vienas iš e, tiksliausių ir griežčiausių kodeksų pasaulyje. Čia mums vertybės yra labai svarbu. Ir kolegos minėjo taip pat, kad e, bus srity, pagal bus srities taisyklės yra sudaryta darbo grupė, kuri renkasi ir diskutuoja apie nacionalinės ginklų eksporto politikas, kurias vykdo valstybės narės. Taigi egzistuoja forumas, kur galima nagrinėti tą Mistral eksporto klausimą labai tiksliai ir detaliai. O jeigu jau kalbame apie Europos solidarumą ginklo eksporto srityje ir jeigu kalbame apie būtinybę turėti bendrą e, gynybos politiką, tai tuo pat metu reikia kelti, koks yra visas ciklas ginklų gamybos ir prekybos jais. Juk tai yra susiję taip pat ir su importu, ir su apskritai gynybos pramonė. Ir čia irgi šalis, kai kurios turėtų padaryti daugiau pažangos, kad būtų galima išsaugoti šią gamybą Europoje, kad būtų galima kurti darbo vietas ir kad būtų galima visiems, kuo palankiausiai turimais ištekliais naudotis. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegai Danžon. Dabar suteiksime žodį minutė 30 kolegui Taler. Ačiū pirmininkė. Šio laikinių prancūziškų karinių laivų eksportavimas į Rusiją turi politinę ir ekonominę dimensiją. Čia kalbama apie solidarumą arba jo trūkumą, čia kalbama apie valstybių narių interesus tiek Baltijos regione, tiek rytų partnerystėje - Gruziją, Azerbaidžaną ir Ukrainą. Mes žinome, kad Prancūzija įsikišo į Rusijos ir Gruzijos karą ir tuomet Rusija prisėmė traptautinius įsipareigojimus. Ar jinai jų laikusi? Ar mūsų stebėtojai pietų Osetijoje ir Abhazijoje priejo tokių išvadų. Mes žinome, kad bendroji tarybos pozicija 2008 metais teigia, kad gavėjas, ginklų gavėjas turi paisyti tarptautinių įsipareigojimų ir dalyvauti taikos regione išsaugojimu ir stabilumo išsaugojimu. Ar tai galima pasakyti apie Rusiją? Mistral laivo pardavimas. Ar kažką vietoj, viet, už tai galėtų mainais gauti iš Maskvos ES? Dabar ponas Taler. Įprastinių ginklų eksportas yra svarbus indėlis į ekonomiką tam tikrų valstybių narių, taip pat ir Junktinės karalystės. Valstybėms narėms reikia pajėgumų, kad jos galėtų apsiginti, apginti savo interesus ir apginti savo sąjungininkus. Tačiau ES vieningų e, susitarimų pasiekta paž pažangos siekiant apriboti tam tikrų ginklų gamybą ir jų mm, pardavimą į tam tikrus represinius režimus. Mes galime pasisakyti už e, tokius priimtus susitarimus, pavyzdžiui, draudžiančius sausumos minas, taip pat susitarimą, kuris praėjusią savaitę mėnesį įsigaliojo, kuris draudžia tokių pavojingų ginklų naudojimą. Tačiau ES valstybės dar tai to neratifikavo. Tačiau reikėtų sunaikinti esamas atsargas masinio naikinimo ginklus. Turime budriai reaguoti į teroristų planus ir naudoti licenzijų leidimų režimą e, priekybai ir eksportui ginklų. Taip pat ES turi išsaugoti draudimą eksportuoti ginklus į Kiniją dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad yra labai prastas, prasta būklė žmogaus teisų Kinijoje. Ir antra, mes turime e, skirti paramą mūsų demokratiniam sąjungininkui Tailandui, kuris patiria Kinijos represiją. Ačiū ponui Tanok, dabar noriu suteikti žodį poniai Vaiderė. Ieročių militarais ekipėjums. Ponius ir ponus ginklai nėra kažkokie prie, tradicinės priekybos e, objektai. Tai yra tas sektorius, kuris tiesiogiai veikia valstybių narių saugumą. Todėl eksportas į trečiasias valstybės, ypač į tas valstybės, kuriuose tikrai kila bejonių dėl demokratijos, kurios pažeidžia žmogaus teisės ir kurios bendradarbiavame su valstybėmis, susi, kurios tikrai artimos teroristams, tai kelia grėsmę ne tik tai kaimynams, bet ir, ir, ir daug, daugiau šalių. Tai, žodžiu, todėl tas, tai nėra vien tik tai kiekvienos valstybės narės vidaus politikos klausimas, bet bendrosios ES saugumo ir gynybos politikos klausimas. Kaip galima kalbėti apie bendrą vidaus uh, užsienio ir saugumo politiką, jeigu valstybės narės sprendžia atskirai parduoti ar neparduoti ginklus? Pavyzdžiui, Prancūzija nusprendė parduoti Mistralį E, Rusijai, šaliai, kuri priklauso kitam kariniam alijansui nei, nei ES, nei Prancūzija. Jokia Europos strategija ne, nebus sėkmingai gyvendinama, jeigu šalis pažydinės bendruosius svarbiausius principus. Tai yra susiję ir su uh, solidarumo principu ir su kitų šalių gerbimo principu. Ir tai buvo pabrėžta ES sutartyje bei bendrojo ES pozicijoje, kuri būtent yra susijusi su ginklų eksportu. Ekonomi, trumpalaikiai ekonominiai interesai neturi būti e, ginami pažeidžiant e, ilgalaikius ES tikslus su bendrai užsienio saugumo politika susiję klausimai turi būti sprendžiami visoms narėms e, kartu susėdus. Ir reikia taip pat sukurti teisiškai privalomo mechanizmą e, tokiam eksportui ir numatyti visos padarinius. Pirmininkas, ačiū. Kolega Čenekau, pusantros minutės. Ačiū ponas pirmininkė, šitas klausimas iškeltas tarybai yra puikia proga užduoti dar vieną labai svarbų klausimą, kurį paremė tikrai ne vienas deputatas Kondar konvento metu ir tarp vyriausybinėje konferencijoje. Tai yra klausimas susijęs su Europos gynyba, susijęs su ginklų gamybos organizmo steigimu ir su bendrosios gynybos uh, Mm, e, kūrimu. Junktinės valstijos, jungtinių valstinėse valstijose ginklai gaminami centralizuotai, o ES yra keletas tokių uh, instancijų. Taigi bendroji pozicija priimta 8 metais, na, turime prisipažinti, ponas tarybos pirmininkė, uh, šitos e, bendros pozicijos įgyvenimo kontrolės kaip ir nėra. Prancūzija yra Europos šalis, tačiau nėra jokios kontrolės susijusios su šalimis, į kurias mes eksportuojame savo ginklus arba e, su tomis šalimis, e, į kurias toliau eksportuomi ginklai per tą šalis, kurios mes parduodame ginklus. Taigi tos kontrolės nėra. O ji būtina, jeigu mums pavyks įdėkti, įgyveninti tą bendrą poziciją su konkrečiais apribojimais, tuomet mums tikrai bus pasisekę padaryti pažangos. Tačiau, kalbant apie ginklų eksportą, reikia tikrai sukurti bendrą organizaciją, kuri gamintų, rūpintųsi ginklų gamybą ir Europos gynybą. Tai galbūt padėtų stupyti ne tik tai kaštų, bet taip pat apginti mūsų vertybės ir principus ir gauti apčiopiamas naudos. Pirmininkas, ačiū. Perduosiu žodį kolegai Svensson. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar Europos komisijos pirmininkas savo pareiškime pasakė, kad ES nori uh, laikytis bendros užsienio saugumo politikos. Tai ne pirmas kartas. Ponas Baros mums kalbėjo apie bendrą gynybą. Uh, Tačiau jeigu neatsižvelgsime ir į ginklų pramonę, tai nieko nebus, nes ginklų eksportas ir prekyba ginklas yra svarbus dalykai. Sutartie yra, yra minimas solidarumo principas, tai yra akivaizdu, valstybės narės turi taryboje e, ir vadovų taryboje e, susirinkti informaciją visais klausimais susijusiais su užsienio ir saugumo politika. Bendroje e, pozicijoje 2008 gruodžio mėnesio 8 dienos dokumente egzistuoja e, tam tikri standartai susijęs su ginkluotė. O kas dabar vyksta? Regis, šis aidas to susitarimo Prancūzijos nepasiekė. Tokios šalis kaip e, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, o taip pat ir Gruzija tvirtina, kad e, šių laivų pardavimas Grūsijai kenkia saugumui. Ponas Visuotskis admirolas pasakė, kad jeigu konflikto su Grūzija metu Rusija būtų turėjusi šios laivus, per 40 minučių problema Grūzijoje būtų išspręsta, būtų tų 26 valandų neprireikę. Neįmanoma, kad tokios didelės valstybės narios imasi tokios plačios veiksmų laisvės. Tai yra tikrai neprimtina. Manau, kad Belgija, pirmininkaujantį ES, turi pradėti derinimo diskusijas, taikinimo diskusijas, kad būtų galima visiems sutarti dėl bendrų ginklų, tai, ginklų eksporto taisyklių. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Minutė 30, kolega Kelam, prašau. Aš manau, kad šios diskusijos yra susijusios su bendra solidarumo politika ir visai lė kitų ES bendrų dalykų. Piliečiams kilo rimtas susirūpinimas, e, nes e, kai kalbam apie inklo eksportą ir karinių technologijos ir trečiasias valstybės, to susirūpinimo kyla. Europos šiaurės rytuose šis klausimas yra labai aktualus. E, Baltijos valstybės baiminasi karinės invazijos. E, vienas iš admirolų Rusijos laivynė, kaip žinia, jau sakė, kad jeigu 2008-aisiais būtume turėję Mistral laivus, būtume savo karinę operaciją atlikę per 3 valandas, o ne per 3 dienas. Džiaugiuosi tuo, ką minėjo ponas Šastel savo pareiškime. pareiškime. Manau, kad į mūsų susirūpinimą tai yra labai pozityvi reakcija kiek kitokia buvo pono Danžo reakcija. Jis sakė, kad jokia karinė technologija nebus parduota, tačiau rusai jau pabrėžė, kad jiems svarbu įsigyti karinę technologiją ir regis nesisakys tų ketinimų ir toliau. Jie nuolatos tai pabrėžta. Mano klausimas būtų toks. Kodėl negalėtų įvykti diskusijos taryboje tarp valstybių narių? E, kur būtų kalbama apie karinių technologijų pardavimą trečiosiams valstybėms. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu aptarti šiuos klausimus susijusius su ginklų eksportu, ar tai būtų eksportas ES viduje, ar ypatingai eksportas trečiasias valstybės. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, kolegai Lisek Šodis. Pusantros minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos ginklų gamyba ir eksportas, karinių technologijų gamyba ir eksportas visada egzistavo. Ir dėl to visada kils daug diskusijų. Tai niekada nebus paprasta nagrinėti tema. Tai visada bus kontroversiškas klausimas, kur bus nesunku mėtytis abipusiais kaltinimais, dėl kai kurių regionų destabilizavimo. Eksporto kontrolė šioje srityje irgi yra sunkiai gyventinamas dalykas, tačiau kita vertus, aišku, e, gynybos pramonė daugeliu valstybių narių yra labai svarbus ekonomikos sektorius. Prancūzija, Vokietija, Junktinė karalystė, Lenkija, Čekijos Respublika eksportuoja ginkluotę. Ta daro ir kitos šalis, tokios kaip, pavyzdžiui, Junktinės valstijos ar Rusija. Taigi sun, toli esame nuo tokios situacijos, kai, egzis, kai, kai apie kokią svajojame, kad egzistuotų bendra ginklų gamybos ir prekybos strategija. Valstybės narės turi plačią veiksmų laisvę šios rytyje, tačiau nepaisant to lankstumo, jos turėtų vis tik koordinuoti savo veiksmus remdamosi bendra pozicija, kuri buvo priimta 2008 gruodžio 8. Kai dėl Mistral pardavimo, aš manau, kad Prancūzija turėtų suprasti tą susirūpinimą, kurį, rei, e, kurį reiškia Baltijos valstybės ar Lenkija. Rusijos admirolai sako, kad tie laivai galbūt būtų e, patalpinti Baltijos jūroje. Tai yra dar vienas susirūpinimo šaltinis. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegai Lyšek. Pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą ir suteiksime žodį kolegai Andriju, prašau. Grazie, senior <clears throat> prezidente. To pytanie pana posła. Ačiū pirmininkė. Užkelti klausimai yra labai naudingi ir šis klausimas nekarta buvo keltas užsienio reikalų komitete. To komiteto nariai nesulaukė šį klausimą tinkamo atsakymą. Todėl taryba turės dabar pasirūpinti, kad į šitą klausimą būtų tinkamai atsakyta. Ponas Černeckis, ponas Kelam e, šį klausimą pakarto dar kartą. Kitaip tariant, kaip traktuoti tuos laivus, kaip reaguoti į tai, ką pareiškė E, Rusijos laivyno vadai. Ginklų prekyba nėra tiesiog paprastas sandoris, tai yra didesnės pasiekmes žymiai turinti sandoriai. Mes žinome, kad, kad turime 2008 metų galiojantį dokumentą, tačiau kartais nuomonėje pasakoma daugiau negu direktyvoje. Šiuo konkrečiu atveju konfliktas Gruzijoje parodė, kad, mes, kad mums reikalingas yra tas bendras sustarimas, kad visi turi laikytis. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Visus raginu laikytis pasisakymų skirto laiko. Dabar kolega Mauro Nikolės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Na, Europos Sąjunga iš tiesų vykdo bendrą užsienio politiką. E, reikėtų egzistuotų bendra gynybos politika ir kad egzistuotų protokolas susijęs su e, ginklų gamintojų laikysena trečiųjų valstybių atžvilgių. Vykstant toms diskusijoms, man kilo klausimas ir norėjau tą klausimą užduoti čia, šiame forume. Kaip galima būtų pateisinti tą faktą, kad ginklų gamintojai ir konkrečiai Junktinės karalystės ginklų gamintojai gamintojai galėtų laikytis embargo, pavyzdžiui, Kipro Respublikos atžvilgiu. E, o tuo tarpu Kipras yra ES valstybė narė. Turkija tuo pat metu turi teisę modernizuoti e, karinę įrangą ir turi teisę į okupuotą Kipro teritorijos dalį įvežti ginkluotę. Ačiū. Ačiū kolegai Mavronikolas. Dabar žodis kolegai Romeva, prašau. Ačiū. Aš buvau pranešėjęs parlamente prieš keletą metų, kai parlamentas vieningai ragino patvirtinti šį Elgesio kodeksą. ir 2006 metais tai tapo privalomų reikalavimų. Tai buvo tinkamas žingsnis, tačiau nepakankamas. Ir šios diskusijos būtent tai ir parodo. Aš pritariu visoms valstybėms narėms, kad jos pritartų tarptautiniai e, konvencijai dėl ginklų eksporto kontrolės. Čia mes nekalbame apie paprastų prekių eksportą, tai yra žudantis, mirtantis, nešantis ginklas. Kai kalbame apie ginklų e, eksportavimą į Kolumbiją, į Afganistaną, į Indiją, mes turime išlikti atsakingi. Čia nėra vien priekyba vidaus rinkoje, tai yra saugumo klausimai ir mes turime prisimti tarptautinę atsakomybę, atsakomybę už saugumą. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas. Pone Andrikinė. Gerbimi kolegos, Lisabonos e, sutartimi mes pagerinome politikos koordinavimą ir solidarumą daugelie šalių, daugelie, daugelie sričių, skaitant ir saugumo ir gynybos politiką. Ten, ten yra abipu, dvišalio pagalbos straipsnis. Ir Prancūzijos e, sprendimas parduoti Mistral laivus Rusijai mums atrodo tikrai keliantis nerimą. Nes pardavimas Mistral laivų yra iš tiesų e, ne gynybai skirtas, o e, puolimui, atakavimui skirtas ginklas. Mes turime užtikrinti, laikydamas Lisbonos sarties, kad mes nesusilpinsime mūsų valstybių narių saugumo ir taip pat e, kaiminių šalių naustubo. Dėl to mes turime inicijuoti šias diskusijas ES lygių, apibriežti bendrą, apibriežti, kaip reikėtų reglamentuoti ginklų eksportą trečiasias šalis. Ačiū poniai Andrikieniai. Dabar suteikiu žodį ponui Zemka. Dziękować. E, ja bym chciał zwrócić uwagę. Ačiū. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ginklų eksportas yra visada susijęs su saugumo politika ES. Ginklų eksportas nėra kažkokia atskira izoliuotas rytis. Kiekvienas sandoris nėra tik tai finansinis sandoris. Tai yra dalykai susijęs su politika. Būtent dėl to norėjau paremti tuos, kurie reikalauja, kad taryba imtųsi nagrinėti europinės politikos klausimus ginklų eksporto srityje ir karinio bendradarbiavimo srityje. Pavyzdys, šiandien mums kyla daug abejonių dėl laivų Mistral pardavimo Rusijai. Tačiau jeigu panagrinėtume šį atvejį detaliau, Jeigu panagrinėtume galimybę, pavyzdžiui, e, sukurti priešraketinės gydybos skydą Europoje, aš manau, kad mums taip pat reikėtų, kad kuriant jį dalyvautų ir Rusija. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju kolegai, mes savo diskusijas baigėme šiuo klausimu, išklausysime tarybos atstovą, tačiau kolegė Negatalo dar nori pasisakyti nie som v žiadnom prípade odborník na zbrane alebo na podobné veci, ale určite tu stojím dnes ako pacifista. A ja by som sa rada na... Ačiū. Aš nesu ekspertė ginklų srityje, esu taikos gynėja pacifistė, tačiau matau problemą čia iš ES piliečių perspektyvos. ES valstybės narės, gaminančios ginklus, yra patiria daugybę spaudimo, daugybę reikalavimų, mes turime galvoti apie tai, kad ginklai iš pat pradžių yra kuriami tam, kad žudyti. Čia reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų perkelti išlaidas iš ginklų gamybos sektoriaus į kitas rytis, kurios yra taikesnės. Niekas man kol kas nepateikė atsakymo į klausimą, kokiu mastu ES valstybės narės ketina sumažinti savo išlaidas ginklų gamybos srityje, turint galvoje dabartinę ekonomikos krizę. Ačiū, ponė Nevedalovai. Dabar žodis tarybos atstovui. Ačiū. Ačiū, ponas pirmininkės. Tikrai diskusija buvo įdomi ir aš norėčiau šio diskusijoje kaip ir užbaigdamas sugrįžti prie dviejų tokių apibrėžimų. Norėčiau pakalbėti apie atsakomybės apibrėžimą. Ketvirtasis straipsnis, antras, antroji dalis bendrosios pozicijos numato, kad atsakomybė sutikti ar nesutikti su ta transakcija tenka valstybei nariai. Taigi tai yra nacionalinė valstybės norės e, atsakomybė ir bendroji pozicija netima tos atsakomybės iš valstybių narių, tačiau teikia toms valstybėms narėms įvairiausių nuostatų, priemonių, leidžiančių užtikrinti veiksmingą keitimas informaciją tarp valstybių narių. Kita, kitas apibrėžimas tai yra skaidrumas. Bendroje pozicijoje numatyta, kad valstybės narės turi kasmet renkti pranešimus apie savo ginkluotės eksportą. ES pranešimas parengtas pagal, nacionalinių praneš, pagal nacionalinius pranešimus, skelbiamas kasmet ir ten teikiama informacija apie finansinę išraišką šitų e, operacijų, kuriams buvo suteiktas leidimas, taip pat e, finansinė išraška visų atskirų ginkluočių kategorijų ir panašiai. Be pranešimo, to metinio pranešimo, kurį rengia ES, e, pozicijų taip pat numatyta, kad šalis rengia nacionalinius pranešimus apie te karinių te technologijų ir įrangos eksportą. Tai yra numatyta bendroje pozicijoje ir čia reikalavimai taikomi tiek ES lygių, tiek ir tarptautiniu ir ES e, turi rodyti pavyzdį. Na, taip pat noriu pasakyti, kad bendroji pozicija yra, jūs beje mm, ne vienas taip ir pasakėte, tikrai akivaizdi pažanga lyginant su Elgesio kodekstu. Uh, pozicija patvirtinta 8 e, metų gruodžio 8 dieną, taigi beveik prieš 2 metus, mažiau nei prieš 2 metus, taigi duokite tai pozicijai laiką parodyti savo poveikį, duoti vaisių prieš imdamiesi e, kokios nors revizijos. Net jei, na, aš tikrai išgirdau, ar supratau bent jau išgirdęs, kad jūs norite, kad ta pozicija būtų griežtesnė, privalomesnė ir būtų net matytos sankcijos Tai atrodo gundanti perspektyva. Na ir dar vienas patikslinimas. Norėčiau pasakyti, kad bendroji pozicija, na, būkite tikri, buvo aptarta ne kartą politinių lygių, ypač taryboje ir ypač kalbant apie em, ginklų embargo Kinijai klausimą. Ačiū. Ačiū visiems. Diskusija šio klausimu yra baigta. Perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, o tai yra. Taip, prašau. Prašau, kolega. Atsiprašykite, kad dabar iššokiu diskusiją, neturiu. Norėjau tik tai pasakyti, kad turiu svarbios informacijos.